pat metu pinigus ir švystels kuo nors kitur iš tos ryties. Taigi, manau, kad reikia labai atidžiai dirbti ir žiūrėti, ką darome. Tie probleminiai klausimai biudžeto požiūrių jau buvo paminėti. Aišku, laukiame tokių siūlymų, kurie yra tvarūs. Biudžeto siūlymai turės būti pateikti dviem etapais. Pirmiausia, ką 2011 darysime, reikės ieškoti papilnų priemonių iki 2013 metų. Tačiau dar svarbesnis klausimas yra, o kas bus po 2013-ųjų? Taigi negalima e, dabar daryti maksimumą, kad tie projektai būtų įgyvendinami, o pasakyti, kad po 2013-ųjų tiek to, metam juos į šoną ir nebepaisomi juos. Mes prašome ministrų, kad e, skirtų pinigų įter. E, e tačiau svarbu žinoti, kas bus po 2013 metų, kad nebūtų užmirštas tas projektas. Dėl Galilėjo lygiai tas pats. Dviem etapais reikės teikti pasiūlymus, ką darysim iki 2013 ir po jų svarbiausia, jog neapmestim to projekto iš šono 2013. -aisiais. Aš rūpinosi labiausiai kosmoso politiką, ką darysime ES lygių, kad būtų galima 189 straipsnį pilnai integruoti e, į ES teisiną ir įgyvendinti. Aš manau, kosmoso politika neturėtų būti valdoma taip, kaip kai kurios kitos politikos. Priimam priemonės, o kaip jas finansuosim, nežinome. Mes kalbame apie tai, kad kosmoso politika yra ambicinga, jie apima labai e, sudėtingas technologijas, naujoves ir panašiai. Tad aš manau, kad diskusijos turi prasidėti jau dabar, kaip vystyti ambicingą kosmoso politiką ES. Kas sako, ambicinga politika, tas turi turėti minti, kad po 2013 tą ambicingai politikai tęsti reikės rasti pinigų. Taigi, politikos susijusios su kosmosu yra tos, kurioms reikia numatyti ilgalaikį finansavimą. Tai yra rizikingas žingsnis be abejo. Tad e, biudžetus ir tie galima iškelti keletą klausimų. Juk negalima sakyti, finansuosim ją dabar, o po už keletų metų matysim žodis matysim šiuo atveju visiškai netinka. Tad kalbėti ir mąstyti jau reikia dabar. E, Visą tai vyks tarinti su parlamentu. Kaip integruosime, kaip moduliuosime tos straipsnio integravimą, e, tai yra svarbiausias klausimas. ES tarptautiniu lygiu vaidina svarbu politinį vaidmenį. E, kosmoso agentūra tokio svorio neturi. Europos Sąjungai reikėtų to nepamiršti, mums reikėtų ieškoti štai ko. Reikėtų veikti vienas kitą papildant ir abiejų institucijų privalumais pasinaudoti. Belgija labai atidžiai seks šį aspektą. Nereikėtų sulaukti neigiamų pasiekmių, kad nereikėtų, kad kai kurios šalis atsisakytų kosmosų srities tyrimų. Aš pateiksiu savo šalies pavyzdį. Pasiekiau, kad 20 procentų uh, kosmoso biudžeto investuojimo kasmet. E, ir toliau būtų paskirtamas, esam penktasis investuotojas pagal svarbą. Kitaip tariant, Belgija turi gauti naudos, jeigu e, Belgija investuoja, turi sulaukti tam tikros gražos. Būtent mažos ir vidutinės Belgijos įmonės turi galimybę tuo pasinaudoti. Tačiau ES veikia ne visada pagal tokius principus, tad reikia surasti būdų, kaip visiems savo stipresias pusės panaudoti kad galiausiai ES oro erdvė, kosmosas ir toliau tyrimai kosmoso liktų e, labai svarbis rytis ir kad ES šios rytie būtų partnerė, su kuria skaitomasi. Mes kalbėjome apie kosmoso tyrimus, išklausime pono Obamos, žinome, kad Indija, Kinija, Rusija taip pat yra tos šalis, kurios domisi šią sritimį Tad reikėtų integruoti taip pat ir Europą, kad ji ir toliau egzistuotų šioje srityje. Nes jeigu Europa užsima kosmoso tyrimais, ne visada daro tai, ką daro kiti. Mes pateikėme Afrikos pavyzdį ir mes norime, kad kuo daugiau žmonių, e, įskaitant ir Afrikoje, e, galėtų pasinaudoti tais privalumais, kaip galėtų pasinaudoti tomis kosmoso priemonėmis. E, Belgija turi ambicijų čia dirbti. Pirmiausia, man regis, reikia pasakyti štai ką. Įmonių smulkių ir dutinio apibrėžimas labai skirtingas. Duš, tai 50 Jeigu sakysime, kad už 50 darbuotojų įmonė yra smulki, tai 99 procentai įmonių tokių būtent ir bus Belgijoje. Aš žinau, kad kai kas iš jūsų yra didelių šalių ir nevienodėmis apibrėžime visi mažas ir vidutinės įmonės. Mokslo tyrimų srityje kai kurios iš jų e, dirba aktyviai. Na, o smulkių įmonių aktas taip pat bus tas dokumentas, kuriuo Belgija aktyviai domėsis. Mes Norime, kad tas aktas būtų daug labiau eksploatuojamas įvairiose valstybėse narėse. Norėtume, kad ne visi dirbtų skirtingai, bet kad visi stengtųsi dalinti sukauptą patirtimi. Kai kalbu apie investicijas, kalbu apie mokslo tyrimus, kai kalbu apie mokslo tyrimus, kalbu apie investicijas. Negalima mažų ir vidutinių įmonių vadovų. Uh, e, tiesiog versti investuoti, nežadant sieks, jokios drąsos, jos reikia informuoti e, kad įmonės gautų tą informaciją, kad galėtų pasižiūrėti, kokios mokslo e, programos vyksta kosmoso rytyje, kad jos galėtų tuose tyrimuose dalyvauti. Dabar dar tokio dalyvavimo trūksta, nes tiesiog jos neturi informacijos apie tas, program, apie tas programas. Tai štai, kalbant apie mokslo tyrimus, svarbiausias žodis būtų supaprastinimas, supaprastinimas, supaprastinimas. Ačiū. Monsieur, Dank u. Uh, ik zal eh, de vraag beantwoorden uh, zoals ze er gesteld geweest zijn door de verschillende collega's. Ačiū. Aš stengsiuosi atsakyti klausimus uh, tą tvarką, kurią jie buvo man pateikti. Pone Kavalija, jūsų klausimas buvo susijęs su kaimo plėtros, uh, plėtrai skirtomis lėšomis. Uh, ir su to, kaip galim būtų jas panaudoti, plečiant plačiuošio ryšio paslaugas. Komisija paskelbė komunikatą ir jame kalbame apie tai, kad mes turėtume kalbėti apie struktūrinius fondus atsižvelgdami į platesnį kontekstą. Ir tai be abejo yra labai e, teigiamas poslinkis. Antra, komisija stengsis padėti valstybėms narėms kai jos plečia plačių juoš ryšio sistemas. Taigi tais atvejais, kai valstybėms narėms reikės finansinės paramos, komisija galės suteikti joms pagalbos. Kolegos, jei mes norime pasiekti tikslus, kurie e, buvo numatyti nustatys 2013-2020 metams, mums reikės milijardų eurų. Ir turėsime šios pinigus surasti arba ES biudžete, arba nacionaliniuose biudžetuose. Ūkio gaivinimo planas, gal tenai galima būtų ką nors surasti. Galime galvoti ir apie privataus ir viešo sektorių partnerystę. Reikia tiesiog ieškoti e, lėšų visur, kur įmanoma. Toliau, pono Rubiko klausimas. Jūs kalbėjote apie roamingą ir su juo susijusias problemas. Jūs kalbėjote apie tai, kad mes galėtume e, nebetakyti mokesčių, kurie naudojamas ketvirtos kartos internetu. Siti norėtų sukurti bendrą e, ryšio erdvę iki 2015 metų tuomet e, e, nebeliktų skirtumo, ar jūs skambinat iš, e, ar jūs skambinat šalies viduje, ar už jos ribų. Turėtume tiesiog vieną erdvę, kurioje dalyvauja 27 valstybės narės. Man atrodo, kad 2015 metai nėra pakankamai ambicingas tikslas. Kai kalbėjome apie balsų pranešimus bei tekstų pranešimus e, parlamentas e, labai aiškiai, konkrečiai išdėsti savo nuomonę. Ir būtų puiku, jei jūs ir toliau savo nuomonę pateiktumėt visuomet taip aiškiai. Tai, mum, tai tikrai praverstų mūsų darbę. Toliau. Pane Figureira, jūs kalb... E, jūsų problemos uh, Problemas, apie kurias jūs kalbėjote, yra aktualios ne tik kaime, bet ir miestuose. 70 procentų visų namų ūkių Belgijoje naudojasi internetu ir internetinės bankininkystės paslaugomis. Akivaizdu, kad jeigu žmogus neturi prieigos prie kompiuterio, prie interneto, jis niekada negalės naudotis nei elektroninės bankininkystės, nei elektroninės vyriausybės paslaugomis. Komisija turėtų numatyti kelius, kelis variantus gyvenime, kuriuos galima būtų praplėsti prieigą prie interneto. Internetas ir prieiga prie interneto yra viena iš pagrindinių universaliųjų paslaugų. Ir būtent taip ir, būt, ir reikia šį klausimą traktuoti. Toliau, ponia Thompson. Jūs kalbėjote apie poveikį sveikatai. Be abejo, tai yra labai aktualu. Pasaulio sveikatos organizacija patikė kelias rekomendacijas ir jūs paminėjote uh, Stokholmo padalinio patiktas rekomendacijas. Taip mums reikia aiškiai suvokti, su kokia rizika susidurime. Tačiau nu, e, reikia objektyviai vertinti šią riziką. Pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo, kalb, buvo nagrinėjama, kaip e, visos šios naujos technologijos tai įtakoja, veikia mūsų sveikatą. Jo rezultatai yra labai įdomus. Taigi mes, kaip matot, žinome apie šią problemą ir manome, kad reikia ją nagrinėti be ideologinių, bet be ide, nesižvelgiant į ideologijų skirtumą. Toliau. Jūs sakėte, kad gyvename bendroje rinkoje. Ir iš tikrųjų, roamingas tai patvirtina. Jei pažvelgsite į duomenų perdavimo kainų e, skirtumą, pamatysite, kad, kad mūsų bendra rinka negali veikti. Ir būtent todėl ES ir nacionalinės vyriausybės turi imtis veiksmų. Ir aš norėčiau Jūs paraginti aktyviau veikti šioje srityje. Ir antra, reikia atsižvelgti į teisingumo teismo sprendimus bei reikalauti, kad komisija pateiktų pasiūlymus, kuriuose būtų numatyta apriboti, nustatyti didžiausius galimus e, įkainius ir kainas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad uh, Kai operatorius pastebi, kad žmogaus sąskaita e, viršė 50 eurų, jis turi jam, e, tokiam vartotojui, nusiųsti įspėjimą. Taigi tai būtų vienas iš pavyzdžių, e, galimų priemonių pavyzdžių. Toliau, ponios Trautman klausimas. NGA Iš tikrųjų, komisija turėtų pateikti savo pasiūlymą iki rugsėjo vidurio ir jame bus išdėstytos, aš tikiuosi, priemonės, kurios pasieks mums užtikrinti geresnę pusiausvirą. Ir kuri padė, šios priemonės taip pat tikiuosi padės ir operatoriams surasti naujų finansavimo šaltinių. Vėlgi, sumas bus didžiulės. tiesiog milijardinės. Tai reiškia, kad ir prireiks labai labai stambių investicijų. Jei konkurencija kurioje nors šalyje nėra pakankama, tuomet reikėtų e, pagalvoti, ar nereikėtų atverti tokios šalies rinkos kitoms šalims, kit, kitų šalių operatoriams. Leiskite sugrįžti prie jūsų komiteto nuomonės. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime žengti į priekį savo pirmininkavimo metu, sprendžiant šį klausimą. ES e, pareigūnas atsakingas už šį klausimą galėtų, gali pasaulio aiškiai pristatyti ES perspektyvą. Nepamirškite ir 138 straipsnį ir kitus mūsų prisimtus įsipareigojimus. Bet be abejo, didesnio skaidrumo tikrai reikia. Mums reikia daugiau skaidrumo. Kitaip, e, ateityje gali, e, susidursime su kitomis nenumatytomis problemomis. Dėkuoju. Ponios ir ponai, pirmiausia, noriu padėkoti abiems ministrams atsakiusiems į klausimus šiomis sunkiamis sąlygomis. Noriu padėkoti vertėjams, kurie paskyrė mums šiek tiek daugiau mums laiko ir noriu priminti įvairius klausimus. Mes iš pradžių sakėme, kad turėtume susisiekti su aplinkos saugos komitetu dėl COP16. Niekas regis nepaprieštaravo tam, tad paremsime